ir nuo šiandienos ši sankcija įsigalioja nuo rugsėjo 12-osios. Nacionalinės Italijos struktūros informavo dėl balsavimo. Liepos 4 dieną Džanuka Bonano pakeičia kitas kolega. Sveikiname naująjį kolegą. Ir norėčiau priminti, kad sutinkamai su darbo tvarkos taisyklėmis jis dalyvauja pilnavertiškai visų Europos parlamento organų darbe. Teisės reikalų.